Perėsime prie balsavimų ir balsuosime elektroniniu būdu. Štai tokia mintis man atėjo galva. Tai atsiprašau, iš tikrųjų pajuokavau. Pirmiausia, kalbėsime apie žaląją knygą. A, matau, pranešėjas nėra. Ne, vis dėlto atėjo. Atsiprašau, nemačiau jūsų. Tai reiškia, kad ponia Matiesa jau atėjo ir ji taip pat informuos mus apie žaląją knygą. Ačiū, panė pirmininkė. Aš manau, kad iš tikrųjų būtų neblogai pradėti nuo balsavimo. Nes tai būtų pirmą kartą istorijoje, kad e, mano frakcija laimėtų balsavimą šiame komitete. Taigi, e, tačiau manau, kad tai vis dėlto nepavyks, todėl manau, kad e, pristatysiu savo pranešimą dėl žaliosios knygos. Tai būtent dėl to, kaip iššūkius paversti galimybėmis. Kalbant apie ES mokslinio tyrimų inovacijų finansavimo programos kūrimą. Pirmas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad e, tai, ką aš apžvelgsiu, iš tikrųjų yra pakankamai bendro pobūdžio. Ir vėliau aš pasigilinsiu į detalės, būtent toliau vystant diskusijas. Tai būtent atsižvelgiant į įvairių kitų pranešėjų, šešėlinių pranešėjų ir pakeitimų teikėjų nuomonės. Taigi, e, atsižvelgiant į laiką, kuris mums liko, mūsų iš tikrųjų spaudžia laikas ir mes e, turėtume parengti parlamento nuomonę šio klausimu pakankamai greitai. Todėl aš manau, kad mes turėtume atkreipti kuo didžiausią dėmesį ir kuo labiau koncentruotis ties šio klausimu. Ir tik tai mes galėsime pasiekti teigiamų rezultatų. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, bendra bendroji programa apima daugybę įvairių svarbių klausimų, kurie mums rūpi visiems. Todėl mes turėtume atidžiai išnagrinėti šios e, programos pokyčius. Ir mes turime užtikrinti, kad ateities politika, kuri yra nubrėžta ES e, lygmenių, apimtų praktiškai visus mums rūpimus klausimus. Taigi aš manau, kad mums svarbiausiai punktai pirmiausia yra susijęs su e, esminiais principais, kuriuos nustatė komisija savo žalioje knygoje. Ypač mes e, susidurime su tam tikrais e, pagrindiniais iššūkiais. Ir tie iššūkiai buvo nustatyti vykdant atitinkamas programas Čia mes matome iš įvairių, moksl... iš įvairių tyrimų atliktų tyriant šią bendrąją programą. Pirmiausia, mes turėtume e, aiškiai apibriežti tuos tikslus. Pirmiausia, mes turėtume sumažinti sudėtingumą tų programų. Kitas dalykas, mes turėtume e, padidinti pridėtinę vertę mokslinių tyrimų ES, lyginant su pasauliniu kontekstu. Tai kad būtent palengvintume įvairių suinteresuotų šalių e, galimybę dalyvauti šioje programoje ir naudotis jos vaisiais. Taigi mes turėtume išplėsti gal, dalyvių ratą, kurie gali dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir padėti juos įgyvendinti. Kitas dalykas, mes turime atkreipdėsnį dėmesį į didėjantį konkurencingumą ir e, stebėti e, socialinį poveikį šios programos. Ir, ir būtent e, tos paramos, kurią ES skiria moksliniams tyrimams, poveikis socialiniams pokyčiams. Taigi, tai yra tokie iššūkiai, kurie yra nustatyti žaliojo knygoje, kurie yra ten apibriešti. Yra dar kiti dalykai, kurie mm, galbūt yra svarbus, tačiau pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą nerimą susijusi su finansavimo sistemos sudėtingumu ir e, įvairovė. Todėl mokslinio tyrimų erdvė mm, negali būti vienodai traktuojama visoje ES, nes taikomi skirtingi kriterijai. Taigi ir tos priemonės finansavimo nuolat keičiasi. Todėl ši e, bendroji programa turėtų būti tarsi gairės, kurios e, leistų sumažinti mm, dvigubo darbo arba e, gilinimuose į detalės. Uh, Taigi e, yra tam tikri principai, kuriuos nustatė komisija savo žalioje knygoje. Tačiau e, aš nemanau, kad e, dvigubas darbas arba persidengimas tam tikrų tyrimų yra tas dalykas, į kurį mes turėtume kreipti didžiausią dėmesį. Žinoma, tai yra didelės problemos, tačiau mes negalime jų išvengti šimtų procentų. Mes žinome, kad jeigu mes norime efektyviai veikti, koordinuodami mūsų pastangas ES lygmenių, mes turime Mes turime atkreipti didelį dėmesį būtent į technologinių ir žinių pasikeitimų tarp institucijų veiksmingumą. Taigi, kitas dalykas yra pajėgumų kūrimas. Tai yra, tai yra tikrai svarbus klausimas. Taigi, tos žinių bendruomenės ir įvairūs įvairios priemonės, kurių imamasi regioninių lygmenių Taigi, žinote, kad nebūtų to e, darbo suskaidimo į mažesnius fragmentus, Aš e, iš esmės norėčiau spręsti šį klausimą, atkreidama dėmesį į jo jautriausius aspektus. Kai kuriuose srityse mes e, koncentruojame mūsų pastangas daug labiau dėl tam tikrų priežasčių, o kitose srityse mes skiriame mažiau lėšų. Taigi aš Taigi, aš manau, kad e, vis dėlto mes turėtume daugiau dėmesio nukreipti, sakykime, koncentruočiau nukreipti šitas lėšas į tam tikrus regionus arba sritis. Kai kurios programos ar priemonės nebuvo tokios e, veiksmingos, kai, o kai kurias sritis reikia būtent skatinti, ypač e, kalbant apie aukštas technologijas ES lygmenių. Taigi, mes ekonominę ir socialinę e, perspektyvą turėtume labiau pabrėžti ir e, visą tai gyventi ir koordinuoti visoje Europos Sąjungoje. Taigi, e, iš esmės toks pasiūlymas yra tarsi galimybė greičiau išlipti iš krizės. Ir, ir visos rytis turėtų būti pasirengusios ir žinoti, kaip atsakyti, kaip reaguoti į tokią krizę. Tai būtent aš manau, pirmiausia yra tai aiškiai apibriežti čia. Mes, mes daugiau investuojame valstybės lėšų į mokslinius tyrimus negu Junktinės Amerikos valstijos. Tačiau mes mažiau investuojame į švietimą, į universitetinį išsilavinimą negu Junktinės Amerikos valstijos. Mes atsiliekame kai kuriuose srityse. Aš manau, kad e, šios diskusijos iš tikrųjų turėtų padėti mums e, sudėlioti daiktus į teisingas vietas. Mes e, Europoje mes susidurėme su tokia situacija, kai mums būtinai reikia kvalifikuotos darbo jėgos Europos Sąjungoje. Jeigu mes turėsime šią kvalifikuotą darbo jėgą, tai mes eh, galėsime eh, geriau išlaikyti mūsų pasiekimus ir geriau išlaikyti siekiamą pažangą. Taigi, eh, iš esmės mes investuojame pakankamai daug į. Mes tikrai turėtume investuoti daugiau į aukštą išsilavinimą ir į mokslinius tyrimus. Taigi klausimas yra, ar mes pakankamai investuojame, ar mes turėtume investuoti daugiau Taigi mes turime mm, sustiprinti tas priemonės visuomenėje, nes kitų atveju bet kokiu atveju e, neinvestuodami pakankamai mes e, nepasieksime tinkamų rezultatų. Todėl mes turėtume siekti geresnių rezultatų. Ir mes žinome, kad e, mokslinio tyrimo erdvėje mums reikia daugiau kruopštaus darbo, kuris atliekamas e, tyriejų. Taigi mums reikia atsižvelgti į tai ir e, atsižvelgti dar žinoma į tuos punktus, kurie išvardyti yra žalioje knygoje. Ir dar vienas dalykas. Mes e, žinome, kad viešųjų finansų ES šiuo metu yra nedaug dėl kilusios finansų ir ekonomikos krizės. Tačiau investuoti reikia būtent dabar. Ir investuoti reikia daugiau nei kada nors anksčiau. Mums reikia pasinaudoti ir struktūrinių fondų lėšomis ir taip pat sanglaudos fondais. Tik tai taip mes galėsime sustiprėti ir sukurti erdvę, kurioje iš tikrųjų uh, galėtume vykdyti tikruosius mokslinius tyrimus. Todėl reikia padėti regionams e, mažinti skirtumus ir nustatyti ambicingus nu, mokslinių tyrimų ir naujovių dėgymo tikslus. Nebejoju, kad kolegos pateiks savo pastabas ir apibendrindama norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirmiausia, mes turėtume mes turėtume pritarti tam, kad būtų aiškiai apibriežti inovacijų ir mokslinių tyrimų tikslai, kurių sieksime investuodami. Be to, mes jau girdėjome kelis pasiūlymus kuriais siekiama yra efektyviau investuoti į mokslinius tyrimus. Antras dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra tai, kad mes turime suprasti, kodėl Europos komisija teigia, jog būtina paversti žinias ir kūrybinės idėjas realiomis prekiamis. Pagalvokime apie tai. Ir nepamirškime, jog tos naujos paslaugos ir prekes gali būti traktuojamos gan plačiai. Ypač jei mes kalbame apie inovacijas. Skaitydami dokumentą daug kur rasite žodžius prekės ir paslaugos. Tačiau aš nemanau, kad mes norėtume pasakyti, jog žinios yra reikalingos tik tai tam, kad mes sukurtume uh, daugiau naujų prekių. Ne, žinios yra viešoji gerybė, kuri turėtų būti prieinama visiems ES piliečiams. Taigi, atsižvaldami į tai, ką pasakiau, mes turime stiprinti Europos mokslinio tyrimų erdvę plačiausią prasme. Ir paskutinė pastaba. Visi dokumentai, su kuriais mes susipažinome, pabrėžiu, jog būtina yra reaguoti į sudėtingus socialinius iššūkius. Ir mano galva, tai laikas apibrėžti, kas yra tie socialiniai iššūkiai, socialiniai uždaviniai. Ir todėl aš paraginčiau kolegas aptarti šį klausimą šiandien, kas yra socialiniai iššūkiai. Nes jei mes ketiname spręsti technologinius iššūkius, technologinius uždavinius, tai turime taip pat ir sugebėti apibrėžti ir socialinius iššūkius ir surasti būdą e, į juos reaguoti. Nepamirškime, jog būtina stiprinti ir socialinius bei humanitarinius mokslus. Europos mokslinio tyrimų taryba e, turėtų reikalauti, jog būtų skirta daugiau lėšų socialiniams ir humanitariniams mokslams ir, pavyzdžiui, Marie Curie programai. Negalime palikti socialinių mokslų likimo valiai, nes be jų vargu ir sugebėsime ką nors iš esmės pakeisti savo gyvenime. Taigi, manau, kad socialiniams mokslams reikia skirti kur kas daugiau dėmesio, nes visi šie mokslai tikrai geba kurti pridėtinę vertę. Dėkuoju. Ja, mich... Ačiū. Dėkoju pranešėjai. Dabar aš norėčiau suteikti šešėlinės pranešėjams žodį. E, Pane Hercog. Ačiū pirmininkė. Man pasirodė, kad ponas Hokmarkas turėjo kalbėti pirmasis. Baigti šantau. Iš tiesų mes turime sąrašą šešėlinio pranešėjo, taigi jeigu jūs nenorite, kalbės kiti. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti poniai Matijaš už jos paaiškinimus. Aš iš tiesų nedirbu tiek ilgai parlamente, tačiau bet kokiu atveju aš esu girdėjęs, kad kad pranešėjai paprastai, bent jau iš mandagumo, labiau klausosi kitų nuomonės, negu pabrėžia savo nuomonę. Tai iš tikrųjų man labai malonu toks e, atvejis būtų. Tai iš tiesų būtų e, labai malonu, kad e, pranešėja iš tiesų taip ir darytų. Taigi, pirmiausia, dabar kelias žanginės pastabas. Taigi, aštuntoji bendroji programa, kaip jinai turėtų būti sukurta ir kaip jinai turėtų būti uh, organizuojama. Iš tiesų, atsižvelgiant į Lisabono strategiją, e, jos gairias maždaug yra aiškios. Tai būtent e, kalbant apie e, iškeltus didelius tikslus ES, apie konkurencingumo didinimą, apie tai, kaip atsilaikyti globalizuotame pasaulyje. Kad mes galėtume Mm, reaguoti tinkamai į iššūkius kylančius e, Junktinėse Amerikos valstybėse, Azijos e, besivystančiose rinkose. Tačiau, kaip matėme iš Sabono strategijos, šių tikslų mes nepasiekėme. Taigi, bet kokiu atveju aš manau, kad iš tiesų Lisabono strategijos tikslai yra išaldyti tuo pačiu, tame pačiame lygyje, kokie buvo iškelti 2000 metais. Arba, sakyčiau, netgi mes žengėme žingsnį atgal. Taigi, o kas liko iš tų Lisabonos tikslų? ar mes iš tiesų su šiuo biudžetu galime pasiekti šio, šiokių tokių tinkamų rezultatų, ar mes galime iškelti kokią nors bendrą europinį ryštingą tikslą. Ar mes taip ir išlaikysime e, tos septintos bendrosios programos lygyje? Taigi e, yra ir tokia galimybė, žinoma, išlaikyti esamą status quo ir E, iš esmės e, e, valstybėms narėms teikiamas, sakykime, daugiau laisvės, jos, žinoma, dėkoja ES už teiktas lėšas ir galimybės, tačiau bet kokiu atveju mes taip toli nenueisime. Tai yra kitas klausimas. Ar mes iš tiesų norime bendros Europos, bendros mokslinio tyrimų erdvės ir į, į tai reikės išvelgti formuojant mūsų biudžetą. Tai būtent e, sąlygos yra tos pačios. Ir mes kaip parlamentas turėtume pasvarstyti, ar mes nerastume bendros nuomonės. Nes tai būtų vienintelė galimybė. Vienintelė galimybė kažkaip ryštingiau suformuluoti šitą santūrę komisijos poziciją, kalbant apie naują bendrąją mokslinio tyrimų programą. Kad būtent e, būtų esminiai kažkokie pokyčiai įnešti į tą programą, kad ji taptų ryštingesnė ir labiau vienytų Europą. Jeigu mes norime netgi Lisabonos e, strategijos tikslus pasiekti, tam reikia irgi papildomą biudžetą. Būtent, kad mes galėtume kaip lygų su lygiais konkuruoti su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir Azijos valstybėmis. Yra, yra, yra tam tikras konfliktas, yra tam tikras prieštaravimas septintoje e, bendroje programoje. Mes jį išsprendėme parlamente, tačiau vis dėlto yra toks nematomas e, konfliktas tarp senųjų valstybių narių ir naujųjų valstybių narių, ir tarp mažųjų valstybių narių, ir tarp didžiųjų. Yra tam tikra įtampa. Ir aš manau, kad mes vis dėlto turėtume atkreipti didžiausią dėmesį aukštosioms technologijoms, tiksliosioms technologijoms naujoje bendrųjų, bendroje mokslinio tyrimų programoje ir e, kad visos valstybės narės, visos institucijos galėtų lygiai verčiai dalyvauti šioje programoje, nes kartais kitos valstybės narės negali dalyvauti, nes jų, pavyzdžiui, institucinė sąranga arba mokslinio tyrimų pasiekimai nėra tokio lygio kaip kitų valstybių narių. Taigi būtent e, tai yra tarsi užslėpta problema. Viena vertus naujosios valstybės narės turėtų būti suinteresuotos dalyvauti programoje. Tačiau dabar keliamas tikslas, kad būtų aukštos technologijos vystamos. O antra vertus, abejojama tomis aukštosiomis technologijomis. Tai nėra mūsų prioritetas, todėl valstybės narės nebesiekia europinių tikslų ir daugiau atkreipia dėmesį į nacionalinės mokslinio tyrimų programas. Taigi e, aš manau, kad mes e, kuo anksčiau turėtume rasti kompromisą šio klausimu parlamente, nes kitų atveju mes susiskaldysime. Ir mes negalėsime, remdamiesi šitą bendrąją aštuntąją mokslinio tyrimų programą, siekti e, rimtesnės pažangos ir ES vieningesnės mokslinio tyrimų politikos. Taigi aš manau, kad dėl to turėtume labiau kreipti dėmesį į aukštas technologijas, nes mes taip tik pasaulyje galėsime atsilaikyti konkurencinėje kovoje. Ir mes turėtume rasti sprendimą, kaip mes galėtume integruoti įvairius interesus. Tai būtent, kad siektume to mūsų bendrojo tikslo, tai yra Stairway to Excellence. Toks buvo sugalvotas pavadinimas. Ir kad uh, valstybės narės galėtų priartėti prie šio tikslo. Būtent, kad peržengtų tam tikrą ribą, tam tikrus apribojimus. Ir e, tam reikia ryštingos parlamento nuomonės. Jeigu mes nepritarsime e, kompromisui, tada, kaip rodo patirtis, parlamento pozicija bus pakankamai silpna ir mes jos neapginsime. Kita didelė tema yra klausimas, Kaip gali padėti e, šita bendroji mokslo tyrimų programa mūsų konkurencingumo didinimui? Mes turime surasti tam tikrą pusiausvyrą tarp e, būtinų mokslinių tyrimų e, tai yra būtent mokslinio tyrimų, kurių rezultatas galėtume pasidalyti su, su visų pasauliu. Tai yra mūsų stiprioji pusė turėtų būti. Tai inovacijos priklauso šiais ryšiai. Tai kaip galime mes įgyvendinti E, tam tikrus projektus ir kaip tuos naujus produktus galima įlieti į rinką. Ir tam reikia tam tikrų priemonių, kaip galima tas, tuos naujus produktus integruoti į mūsų rinkas arba į mūsų socialinį gyvenimą. Taigi būtent mes turime pagalvoti, ar tai iš tikrųjų bus e, tiesiog mokslinių tyrimų programa, ar mes sieksime ir tam tikrų praktinių, pragmatinių tikslų. Kad būtų įmanoma, e, sakykime, sukurtas naujas technologijas įgyvendinti valstybėse darėse. Tai iš esmės yra strateginiai pasvarstymai. Ir kaip aš asmeniškai manau, e, komisija e, savo argumentuose, nors jie iš tikrųjų labai migloti šitoje žalioje knygoje, iškėlė į pirmą vietą inovacijas ir susiję su Europos augimo tikslais. Taigi, dar kitos temos yra pakankamai svarbios, tai yra tarptautinis bendradarbiavimas. Mes žinoma, tai kalbame tokį bendradarbiavimą. Tačiau, kalbant apie septintąją e, bendrąją programą, e, aiškėja, kad toks bendradarbiavimas buvo pakankamai silpnas. Čia aš kalbu pirmiausia apie mokslinių tyrimų institucijas e, Azijoje ir Junktinėse Amerikos valstijose iš esmės jos nėra pernelik suinteresuotos bendradarbiauti su ES institucijomis, nes e, pas mus ES viskas trunka pernelik ilgai, o ten e, šios institucijos yra daug dinamiškesnės. Mums reikia priimti tam tikrus sprendimus porą metų. Tai nėra iš tiesų konkurencingas bendradarbiavimas. Mes iš esmės turėtume smarkiai sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir pagalvoti, kokios struktūrinės reformos turėtų būti įgyvendintos. Taigi būtent ir kokias e, paraškų, projektų, paraškų projektus galėtume pateikti tarptautiniams partneriams. Tai kitas dalykas tai yra didžiųjų Europos projektų finansavimas. Mes e, finansuojame pagal septintąją e, bendrąją programą didžiuos projektus kaip ITER, Galileo ir kitas programas. Ir akivaizdu, kad mes dabar iš e, savo biudžeto to nebegalime daryti. Ir aš norėčiau priminti kompromisą dėl ITER, kurį mes priėmėme Europos parlamente. Mes, e, mes bandėme e, suorganizuoti finansavimą bent jau vidutiniu laikotarpiu šiam didžiajam Europos projektui, tačiau to nepavyko. Ir aš e, nemanau, kad aštuntoji bendroji programa galės kažko prisidėti finansuojant ITER, Galileo arba Džemės. Taigi mes e, negalėsime finansuoti jų iš e, einamųjų biudžetų, kurie skirti yra moksliniams tyrimams. Tačiau bet kokiu atveju ateityje aš manau, kad tam turėtume skirti atskirą biudžeto eilutę, kuri būtų susijęta su bendraja programa. Ir kaip mano kolegos nuolat pabrėžia, tai būtent svarbi tema yra mažos ir vidutinės įmonės. Mes e, turėtume išsivaduoti iš, e, sakykime, to kasdienio melo, kad e, tos bendrasios programos labai jau padeda mažos vidutinėms programos. Mes turime būti pasirengę pasakyti, kad tam tikrose srityse, kad mes esame pasirengę pritarti supaprastintoms procedūroms kad mes negalime integruoti mažų vidutinių įmonių į ilgalaikės bendrasis programas. Ir turime pasakyti, kad vis dėlto mes neįvykdome tų kvotų, kurios yra nustatytos mažos vidutinėms įmonėms, e, kad jos galėtų dalyvauti mokslinio tyrimų programuose. Tai iš esmės yra tuščios kalbos. Šioje programoje atstovavimas yra pakankamai menkai mažos vidinės įmonės. Ir e, reikia surasti tam tikrų nišų arba sričių, kur jos galėtų būti labiau atstovaujamos. Nes iš esmės e, mažos vidutinės įmonės tai yra, sakykime, kad ir kioskelis prie turgaus ir, e, ir pakankamai didelė švedų įmonė. Ir mes negalime visų jų integruoti į mokslinio tyrimų programas. Todėl aš manau, kad e, labai sunku arba net neįmanoma integruoti mažasias įmonės į bendrasias mokslinio tyrimų programas. Tačiau kalbant apie informacinių technologijų programas, galima e, to pasiekti, sakykime, mažasias įmonės integruoti informacinių technologijų programas. Ir tam reikėtų tam tikrų e, pažangesnių į sektorius atsižvelgiančių sprendimų. Ačiū. E, aš matau, kad e, šeši žmonės nori pasisakyti, komisija ir šešėlinė pranešėja. 10 val. mes turėsim balsuoti, todėl aš prašyčiau visų kalbėti trumpiau. Arba paskutiniai kalbėtojai nekalbės. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Aš tiesiog norėjau pasielgti mandagiai ir leisti pirmiausia pasisakyti stambiausios frakcijos atstovams. Be to, aš norėjau kalbėti ir apie energetinį efektyvumą. Ir apie piešišėlės prieš jais daug ką pasakė, tad e, aš dabar neturėsiu jų kartoti. Bet aš pati irgi turiu nemažai pastabų. Aš manau, kad Europos parlamentas e, visiškai remia e, Europos 2020 strategijos tikslus. Jei iš tikrųjų remiame šios tikslus, turime padaryti viską, kad uh, visos mūsų turimos priemonės, įskaitant inovacijų, inovacijų skatinimą ir mokslinius tyrimus, prisidėtų prie to, kad būtų sėkmingai pasiekti šie tikslai. Ir manau, kad turime pradėti dirbti jau šiandien. Mes visi sutarėme, kad 3 procentus bendro vidaus produkto reikia skirti moksliniams tyrimams uh, ES. Visi dėl to sutarėme, Tačiau panašu, kad dabar finansų ministrų, ministrų žodis yra kur kas svaresnės nei už žinias ar ekonomiką atsakingų ministrų nuomonę. Manau, kad mes visi sutarėme, kad uh, galima būtų pasinaudoti jau turimą struktūrą tam, kad mes siektume sėkmingai Europos 2020 strategijos tikslus. Tačiau kartu aš manau, kad mes negalime taikyti vieno kurpalio strategijos visiems. Be to turime geriau e, integruoti mokslinius tyrimus mažas ir vidutinės įmonės, kaip ir minėjo kolega iš IPP e frakcijos. Taigi sutrėme dėl pagrindinių mūsų minčių. Tai kokiosgi yra problemos. Problema yra ta, kad moksliniais tyrimais ir inovacijomis dabar užsieima ne vien aukštų technologijų kompanijos ir moksliniai tyrimai ir inovacijos gali būti naudingos mums visiems. Tačiau mes visi suprantame, kad net jei e, du ar tris kartus e, e, padidinsime skiriamas lėšas Tik tuomet galėsime pasiekti užsibrieštus tikslus, nes jeigu viską paliksime e, šiandienos lygį, tuomet kitais metais tai reikš, kad lėšų iš tikrųjų bus mažiau. Todėl ES turi suprasti, kad moksliniams tyrimams e, per kitą finansavimo e, laikotarpį reikia skirti daugiau lėšų. Manau, kad bent jau šio komiteto nariai pritarė šiam Dar vienas dalykas. Penktasis skyrius mūsų biudžete. Tai yra administracinės išlaidos. Institucinis darbas susijęs su moksliniais tyrimais ir inovacijomis yra finansuojamas iš penktojo skyriaus. Ir jei mes nenumatysime pakankamai lėšų šiame e, skyriuje, tuomet turėsime lėšų surasti kažkur kitur. Taigi turime nulatos stebėti, kad e, lėšos iš šio penktos skiriaus nebūtų išsirptos ir kad jos nebūtų perkeltos kur nors kitur. Toliau, institucinės inovacijos. Aš manau, kad mes turime e, peržiūrėti E, kritinės informacinės infrastruktūros programą, e, e, kitas programas, kuriams taikomas yra kofinansavimas. Labai dažnai valstybės narės tikėsi, kad viską, už viską sumokės Europos Sąjunga. Todėl turime ta, tokius valstybinarių veiksmus vertinti labai atsargiai, kadangi mums pirmiausia turi rūpėti rezultatas. Toliau tarptautinis bendradarbiavimas, kurį minėjo pranešėja. Kad ir apie kokį projektą kalbėtume, apie Galilėjo ar ITER ar, nors, ar kitus tarptautinius projektus, jie yra svarbus ir, ir todėl mūsų parlamentas turi reikalauti, kad bent jau 3 procentai BVP būtų skirta moksliniams tyrimams. Ir turime kovoti, kauti su finansų ministrais, nes kitaip ES tikrai ne, nesugebės. Uh, pasiekti užsibrieštų politinių tikslų, nes viena vertus mes nuolatos kalbame apie tuos tikslus, o antra vertus visiškai nieko nenorime daryti, kad juos pasiektume. Pone Kavalio, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai ir noriu išdėstyti mano nuomonę. Pagrindinis principus, kuriais reikia vadovautis vykdant ateities mokslinių tyrimų programas. Mums reikėtų mažiau instrumentų ir paprastesnio administravimo. Taip pat reikia įvertinti rezultatus. Mums reikia inovacijos. Mums reikia kombinuoti mūsų pastangas su struktūriniais fondais taip pat pasitelkti Stairway for Excellence principą. Pritariu kalbėjusiems kolegoms, kurie ragina ateityje padvigubinti biudžetą skirtą šitai sritiai. Ir galiausiai mums reikia geresnio tarptautinio bendradarbiavimo. Būsimoji aštuntoji programa turėtų būti paprastesnė ir susijęta su CIP ir IAT programomis. Ir programa turėtų būti orientuota į pramonę bei politiką. Reikėtų mažiau rinkos prioritetų nei dabar. Reikėtų atrasti geresnę pusiausvyrą tarp mokslinių tyrimų srautų iš apačios į, apa, į viršų ir iš viršaus į apačią. Šiuo metu labai didelį vaidmenį vaidina Europos mokslinio tyrimų taryba. 7 programos svarbus elementas yra bendradarbiavimo programa, taip turėtų būti ir 8 programoje. Tačiau reikėtų įtraukti ir bendradarbiavimo iš apačios į viršų elementų į būsimą programą. Tai yra naujos atsirandančios technologijos, patys dalyviai turėtų apibriežti, kas yra tos atsirandančios technologijos, kurios turėtų būti pritaikomos mokslo srityse. Mes turime pakeisti taisyklės, kurios taikomos bendroms technologinėms iniciatyvoms ir PPP, kad vidutinės ir mažos įmonės gautų tą pačią prieigą. Reikia pakeisti programas, kurios skirtos mažoms vidutinėms įmonėms. Pagal dabartinę programą ne pačios mažos vidutinės įmonės pagalba gauna, o tarpininkai, tokie kaip institutai ir panašiai. Taip pat mes turėtume pasistengti, kad mokslinio tyrimų rezultatai pasiektų ūkio rinką. Ir galiausiai svarbu yra jaunų mokslininkų dalyvavimas. Tai turėtų būti vienas iš mūsų tikslų. Turime rasti būdų, kaip įtraukti į jaunus mokslininkus į mokslinio tyrimų programas, vykdomas pramonės įmonėse ir mokslo institucijose. Ir pats paskutinis punktas turėtume nustatyti supaprastintas taisyklės, kurios nenumatytos septintojoje programoje. Pagal tas taisyklės reikėtų pakeisti finansinį reglamentą. Aš stebiu supaprastinimo situaciją ir sveikinu pranešėja, džiaugiuosi, kad jinai savo pranešime supaprastinimą paminėjo. Ačiū. Ačiū, ponas Hökmark. Dėkuoju pranešėjai. Man malonu pastebėti, kad pritariu viskam, ką kolegos sakė. Ir tai rodo, kad mūsų požiūris iš esmės yra toks pat į šios dalykus. Tris komentus norėtų, norėčiau paminėti. Pirmiausia, supaprastinimas, supaprastinimas ir dar kartą supaprastinimas. Čia kalbu ne tik apie biurokratiją. Įvedę su paprastinimo mes suteiksime procesui dinamiškumo ir kūrybiškumo. Suteiksime naujos kokybės. E, vykdydami praeitą programą mes pasiekėme daug. Ji daug lėmė universitetams ir kitoms institucijoms. Tačiau dar daug ką reikia įgyvendinti nes kitaip neįtrauksime į procesą mažų ir vidutinių įmonių, inovatorių, tai yra tų, kurie savo įmonėse tos procesus vykdo. Antra, kokio finansavimo lygmens mums reikia? Sakyčiau, tikslas turėtų būti e, bent jau padvigubinti finansavimą Anksčiau nustatyti finansavimo lygiai buvo pagal nuostatą, kad ES ir JAV pirmauja pasaulyje šioje srityje. Jei pažvelgtume atgal 15 metų, tai beveik visi moksliniai tyrimai buvo vykdomi JAV ir ES. Dabar vis dėlto situacija yra visiškai pasikeitusi. Šiuo metu Kinijoje ir Indijoje yra daugiau mokslininkų, tyriejų, inžinierių Kinijoje 12 milijonų tokių darbuotojų yra. Štai man kolega iš Vokietijos delegacijos pritarė. Tai įtin svarbu pabrėžti. Ir paskutinis pastebėjimas, pirmininkė, mes turime didinti mokslininkų judumą. JAV ir anglosaksų šalių sėkmės formulė buvo ta, kad mokslininkams buvo sudaryta galimybė, galimybė keliauti, dirbti skirtingose mokslinio tyrimų centruose. Turime ne tik stiprinti Marie Curie programą, bet ir suteikti mokslininkams e, tokį mokslininko kelionių čekį, kad jie galėtų prisijungti prie mokslinių institucijų, kurios pirmauja. Ačiū. Toliau ponas Odi. Dėkuoju, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti Marisą Matijas už uh, tai, ką jį pasakė ir už tai, kad jį uh, labai nori primdama visus pasiūlymus. Metodas. Europos komisija uh, teigia, jog mes turėtume uh, parengti uh, savo pasiūlymą kuo skubiau, tam, kad galima būtų atsižvelgti į šią programą, rengiant naują finansinę perspektyvą. Taigi dabar mes turime dirbti gan greitai ir todėl turime elgtis atsargiai, kad nepriimtume skubotų sprendimų. Aš manau, kad mums reikia reikalauti, kad mums būtų suteikta pakankamai laiko politinėms diskusijoms. Ir, ponia pirmininkė, jeigu mes esame priversti dirbti labai skubiai, tuomet komisija turėtų uh, suvokti, jog reikia elgtis lankščiai Tai reiškia, po to, kai bus patvirtintas tekstas, jį galima bus taisyti, atsižvelgiant į, e, e, į pasikeitusią situaciją. Pagal sutartį galime tą daryti. Šiandien e, pasikeitė politinės aplinkybės. Žinome, kad buvo patvirtinta Europo 2020 strategija, Lisabonos darbo tvarkinė buvo gyvendinta ir daugybė kitų naujų aplinkybių pasikeitė. Taigi aš manau, kad mes turime reikalauti, jog būtų taikoma lankstumo logika tam, kad galima būtų e, koreguoti tekstą. Žaliojoje knygoje dėja nekalbama apie mokslinius tyrimus iš esmės, plačiausia prasme. Kągi aš turiu galvoje, kalbėdamas plačiausia prasme. Aš kalbu apie tai, kad moksliniai tyrimai turėtų būti vykdomi regionų e, lygmenių, po to nacionalinių ir visos ES lygmenių. Ir be to mums reikia galvoti apie mokslinius tyrimus visame pasaulyje. Kai mes e, e, finansuojame mokslinius tyrimus, labai svarbu yra galvoti apie tai, kaip moksliniai tyrimai galėtų būti išlaikyti Europoje. Ir labai svarbu yra, kad uh, ES ir valstybės narės sutelktų savo pastangas e, ir tik tai tuomet aštuntoji e, mokslinio tyrimų pagrindų programa bus sėkminga. Toliau ponia Kolarsko Babinska. Dėkoju, pirmininkė. Aš pradėjau dialogą su įvairiais e, mokslininkais Lenkijoje ir uh, Mes bandėme išsiaiškinti, kaip galima būtų ištaisyti e, tas klaidas, kurios buvo padarytos gyveninant septintąją mokslinio tyrimų pagrindų programą. Ir kai ką mes sugebėjome išsiaiškinti. Pavyzdžiui, jau buvo kalbėta apie infrastruktūrą. Infrastruktūra iš tikrųjų yra labai svarbi, kadangi didžioji dauguma mokslinių įstaigų, institutų neturi pakankamos infrastruktūros moksliniams tyrimams e, vykdyti. Toliau yra institutų, kurios, kurie neturi pakankamų administracinių gebėjimų. Ir iš esmės mokslininkai teigia, jog jie vis mažiau ir mažiau nori dalyvauti Europos lygmenių vykdomuose moksliniuose tyrimuose. Iš pradžių, kai tik tai įstojame Europos Sąjungą, tuomet visi norėjo įsilieti į mokslinio tyrimų erdvę. Tačiau dabar mokslininkai tikrai to nenori. Ir tai yra labai prastas ženklas, kadangi jis atspindi, jog didėja atotrukis tarp valstybių narių. Ir turime šią problemą svarstyti įsameu. Yra ir kitų problemų. Pavyzdžiui, pranešimų pateikimo sistema. Labai dažnai vertinimas yra atliekamas pernelyg formaliai ir visiškai negalvojama apie siekimus rezultatus. Taigi, jeigu jūs savo dokumentuose padarote kokią nors klaidelę, tuomet tiesiog jūsų dokumentai yra atmetami. Tai reiškia, kad žmonės e, praleidžia daugybę laiko galvodami, kaip galima būtų gauti finansavimą, o ne kaip galima būtų šiuo finansavimu gerai pasinaudoti. Dar viena problema. Labai dažnai kalbame apie uh, inovacijas techninę prasme, o ne socialinę prasme. O nuo jo, Naujosiuose valstybėse narėse yra daugybė variausių socialinių ir ekonominių problemų, kurias mes galime spręsti pritaikydami inovacijas. Tačiau dėja programoje visos šios problemos yra apibrieštas per nelik siaurai. Toliau. Teigiame, jog e, pagrindinis vertinimo kriterijus turi būti siekiami rezultatai. Tačiau ką tai realiai reiškia? projektai dažnai būna pernelyg dideli. Ir jei aš noriu dalyvauti kokiame nors pro, projekte, tuomet yra praktiškai neįmanoma įsiaiškinti iš tikrųjų, kas tame projekte dalyvauja, kas jį įgyvendina. Kai kurie mokslininkai pasiūlė štai ką Jie teigia, kad gal mums reikėtų sukurti bendrą moksliniams tyrimams pritaikytą sanglaudos politiką. Nežinau, ar reikėtų šį e, pasiūlymą įsamiau svarstyti, bet jis buvo išsakytas. Tai tiek. Um, thank you very much and I look forward to working with the rapporteur. Ačiū. Man malonu dirbti kartu su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais. Aš komentuosiu šiek tiek kalbėjusių kolegų minčių. Iš tiesų mums reikia pusiausviros tarp viena vertus skatinti didelį dalyvavimą, kita vertus išlaikyti labai aukštą kokybę. Štai šios pusiausviros parlamentas turėtų siekti. Aš daugelį kartų sakiau, kad reikia skatinti mažas ir vidutinės įmonės dalyvauti, o to pasieksime įvedę supaprastinimą. Taip mes pritrauksime dalyvių, ypač mažų ir vidutinių įmonių iš įvairių valstybių. Toliau. Vienas iš šešėlinių pranešėjų sakė, kad mums reikia siekti rezultatų. Taip, tas tiesa, tačiau e, kita vertus reikia neužmiršti, kad kartais mokslo tyrimuose gaunami ir visai netikėti rezultatai. Dar kolega minėjo Stevai for Excellence koncepciją, tai yra kokybės siekimo koncepcija, kuri yra teisinga. Finansavimas. Jeigu mes vėluojame finansuoti projektą ir dėl to tarptautiniai partneriai atsisako dalyvauti, tai aš pasakysiu, kad tai yra visiška tiesa, mes vėluojame, ir netgi Europos partneriai atsisako dalyvauti, kadangi kai kuriuose pramonės rytise yra labai mažas laiko tarpas tarp mokslinių tyrimų ir pateikimo į rinką, į pasaulinę konkurencingą rinką, produktą reikia pasiūlyti labai greitai. Jeigu sprendimai priimami labai ilgai, mes tampame pasaulinėje rinkoje nekonkurencingi. Toliau, bendrabiavimas su tarptautiniais dalyviais. Iš tiesų, mums to reikia. Tačiau, atsiminkime, kad pagrindų programa yra vienintelė programa, vienintelė sistema, pagal kurią užsienio partneriai gali su mumis bendrabiauti. Kitų tokių sistemų mes neturime. Taip pat buvo reikalaujama skaidresnės biudžeto eilutės. Aš visiškai sutinku, mums reikia daugiau skaidrumo vykdant didžiulius projektus. Taip pat buvo minėta, kad reikėtų siekti energetikos saugumo, energijos taupimo. Na, manau, pagal daugelį instrumentų, pagal daugelį dokumentų šiuo metu yra to siekiama. Energetikos saugumas, apsirūpinimas maistu yra mūsų vieni iš didžiausių tikslų. Mokslas, pramonė ir politika buvo paminėti kaip trys ramšiai. Visiškai teisingai. Ir dar sik pakartosiu, supaprastinimas turėtų būti varomoji jėga siekiant mūsų tikslų. Ir aš raginčiau reikalavimus, instrumentus, kaip galima labiau supaprastinti ir nenustatyti papildomų sąlygų. Kadangi trūksta lėšų, mes turime pasistengti, kad investicijos būtų panaudotos efektyviai ir tam turėtų pasitarnauti naujas finansinis instrumentas. Ačiū toliau kolega Cukalas. Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Pratesiu ponio Odi, pono Odį ir ponios Karvalijo mintis. Dėl excellence, dėl kokybės. Tai galima vadinti aukštą kokybę arba uh, kokybės atranką. Būtent tai yra mokslinio tyrimų varomoji jėga šiais laikais. Kaip yra, pavyzdžiui, Kinijoje? 120 universitetų vykdo daktaro studijų programas. Panašiai yra ir JAV. Mums reikia to paties ES, mums reikia struktūruoti, struktūruoti programas pagal pagrindų, pagrindinę programą. Svarbu, kad tos valstybės vis dėlto e, investuotų į mokslinius tyrimus ir kad šitie moksliniai tyrimai būtų išorės ekspertų vertinami. Didžiosios e, e, infrastruktūros taip pat e, turi labai didelę reikšmę Europoje. Čia aš tik tai norėčiau pastebėti. Taigi, mes negalėtume pasakyti su, e, e, suinteresuotam šalims, kaip jos turėtų elgtis, kaip jos turėtų vykdyti savo veiklą. O kalbant apie mokslininkus, apie tyriejus, mes matome, ko, kokie vis dėlto pajėgumai čia yra ES. E, čia panas Okmarkas kalbėjo apie 12 milijonų mokslininkų Kinijoje. O Indijoje, pavyzdžiui, per metus išleidžiama 1,5 e, milijono inžinierių. Tai yra, tai yra didžiuliai skaičiai. Taigi būtent e, tokie yra skaičiai, į kuriuos mes turime atsižvelgti. O kalbant apie mokslinius tyrimus, e, iš esmės tai, ką mes jau pasiekėme, yra nepakankama. Mokslas dabar yra globalizuojamas. Todėl mes turėtume kurti tinklus. Mes turime e, kaip tik koncentruotis į mokslinio tyrimų centrus. E, čia e, komisijos narys norėjo pasikalbėti, tiksliau pasakyti kelias pastabas. Ačiū, panė pirmininkė. Mes šiame posėdėje dalyvaujame kaip tik ne pirmą kartą ir e, žalę knygą aptarėme jau prieš kelis mėnesius. Vis tie klausimai ir e, vis tie rūpešiai iš esmės yra susiję ir su mūsų rūpešiais. Mes galvojame taip pat. Mes e, iš esmės galim pasidalyti tomis pačiamis mintimis. Dabar dėl kelių punktų. Dėl sanglaudos kai kuriuose politikos rytyse arba dėl fragmentavimo tam tikrų mokslinių tyrimų. Taigi dabar yra nauja bendroji programa kūriama. Mes tikimės, kad į šią programą bus įtrauktos ne tik tai mokslinio tyrimų programos, bet ir inovacijos, bet ir e, švietimas. Kai mes e, kūrėme šią naują politiką, mes manėme, kad jinai pati bus pakankamai paprasta. E, nes būtent čia ir buvo iškeltas šitas suprasnimo klausimas. Taigi, ir iš esmės, ką reikštų ta programa, tos priemonės e, paprastam mokslininkui, kuris bandytų gauti finansavimą arba vykdyti savo mokslinį tyrimą, remdamas šią programą. Ir ką mes bandome siekti šią savo bendrąją programą. Mes e, e, tikimės pasiekti bendrų rezultatų. Mes norime sinergijos su valstybių narių politikomis. Būtent šiuo metu, kai e, kriza yra pagrindinis prioritetas, tam skirimos visos lėšos ir visos priemonės e, ir jį lemia visą mūsų politiką. Ir kiekviena valstybė narė skaičiuoja savo biudžetą. Ir mes turime pasirūpinti, kad būtų pridinė vertė kūrima tomis bendrosiomis programomis ir kad mes e, nedirbtume to paties darbo ir nedubliuotume savo pastangų. Taigi mes turime visi kartu siekti bendrų rezultatų, bet turime atsižvelgti ir tai, kas pasiekta ir vietos lygmenių. Kokie geriausi rezultatai. Taigi regioninės programos, tai yra taip pat e, buvo pabrėžtas e, ir tam reikia gerų sprendimų. Mes jų ieškome, mes norime pasiekti e, tam tikrų aukšto lygio programų regionuose. Mes turime nustatyti tam tikrus šito, šitų pasiekimų kriterijus ir dirbti šio klausimu. O dabar kalbant apie mažas vietinės įmonės, tai, tai yra vienas pagrindinių mūsų prioritetų, jos yra mūsų inovacijų variklis ir joms reikia suteikti visas geriausias sąlygas. Žinoma, vienas dalykas yra supaprastinti sąlygas jiems dalyvauti bendrose programose, kitas dalykas pateikti e, specialias priemonės, kuriams jos galėtų pasinaudoti. E, iš esmės, aš sakyčiau, kad supaprastinimas turėtų būti visiems taikomas bendras principas, kad būtent jos galėtų vykdyti savo veiklą. O kalbant apie specialias priemonės, tai mes turėtume jas, e, jas dar apsvarstyti. Uh, Tačiau e, iš esmės e, mažos vidinės įmonės, jos veikia vietos lygmenį, todėl tai mes vietos lygmenyje turėtume suteikti jiems atitinkamas priemonės. Ir tai būtų geriausias būdas siekti pažangos. Kitas dalykas, čia dar dėl to supaprastinimo. Jis yra iš tikrųjų mūsų prioritetas. E, kalbant apie septintąją bendrąją programą, mes turėjome galimybę pateikti tam tikras esminės taisyklės. Ir manau, kad e, e, Europos, e, Europos Sąjungos bendrai mokslinio tyrimų erdviai tai būtų tikrai žingsnis į priekį. Obrigada, Sr. Presidente. Eu sei que estamos em cima dos votos, mas de qualquer das formas. Uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš žinau, kad netrukus mes balsuosime, tačiau aš norėčiau vis dėlto kai ką pasakyti. Uh, Aš esu dėkinga kolegoms už išsakytas pastabas. Ir taip pat dėkoju jiems už tai, kad jie iškėlė nemažai įdomių klausimų. Džiaugiuosi tuo, kad e, panašu, jog mes visi sutarėme dėl svarbiausių dalykų. Galvodami apie tai, kokią linkmę turėtume žengti, siekdami užsibrieštų tikslų, iš esmės suprantame, kaip reikėtų spręsti pagrindinės, aktualiausias problemas. Nepaisant to, kad gal tam tikrų nuomonių skirtumų ir egzistuoja. Man pasirodė, kad šį rytą buvo kalbėta daug apie kompetenciją ir sanglaudą. Minėti kriterijai be abejo yra svarbus, tačiau tai negalėtų būti vienintelis kriterijus. Turime nustatyti tokius kriterijus, kurie, e, kurie leistų įtraukti mums į Europos mokslinio trimio erdvę kuo daugiau mokslininkų, nes galiausiai e, šis, ši priemonė yra skirta būtent bendrai mokslinio trimo erdvėjai stiprinti. Taip pat buvo minėta, jog turime supaprastinti galiojančias taisyklės bei pagerinti finansavimo nuostatas. Taip pat reikėtų gerinti ir bendrą strateginę sąrangą. Bet to man pasirodė iš to, ką sakė kolegos, kad mes turime galvoti tikrai apie tai, kas bus svarbiausia Mokslinio tyrimų technologijų institutas, kritinės svarbos informacinė infrastruktūra ir sanglaudos fondų derinimas su struktūriniais fondais. Jei mums pavyks iš tikrųjų užtikrinti, kad struktūriniai fondai būtų naudojami derinant juos su kitomis programomis, su kitomis finansavimo priemonėmis ES, tuomet nebijoju, jog sėkmingai galėsime įveikti įvairiausias nūdienos problemas. Svarbu yra pabrėžti, jog svarbu yra, jog būtina sutelkti jėgas įgyvendinant bendras programas. Nes tik tai taip galėsime įtraukti sanglaudos regionus, į mokslinius tyrimus. Ir labai trumpai, ponė pirminkė. Akivaizdu, jog turime įspręsti keli, kelias svarbias problemas. Pavyzdžiui, kritinės svarbos informacinė infrastruktūra. Ar ši programa bus įtraukta į aštuntąją pagrindų programą, nežinau, bet aš manau, kad e, šį klausimą reikėtų išsameu svarstyti. Toliau mažos vidutinės įmonės ir tai tarptautinis bendradarbiavimas. Reikia geriau apibriežti, ko siekime šioje srityje. Aiškumas yra labai reikalingas. Keli dalykai buvo pasakyti apie mažas vidutinės įmonės, tačiau man atrodo, kad vienas e, dalykas nebuvo pasakytas. Tai yra tai, kad e, mažos ir vidutinės įmonės labai dažnai susiduria su tuo, kad labai sunku yra rasti aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Taigi, tai yra dar vienas iššūkis, kurį turėtume spręsti. Ir paskutinis dalykas – būtina yra išlaikyti pusiausvyrą tarp dviejų požiūrių. Tai yra požiūrio, kad reikia veikti iš apačios į viršų ir kad reikia veikti iš viršaus į apačią. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, jog kad mūsų visuomenė šiandien susiduria ne vien su technologiniais iššūkiais, bet ir su socialiniais e, sunkumais. Kai kurioms valstybėms geriau sekasi e, spręsti socialinės problemas, kitoms prašiau. Pane Kolarsko Babinska kalbėjo apie tai. Taigi atėjo laikas mums sustiprinti bendradarbiavimą ir stiprinti sanglaudą. Ir nekantriai lauksiu jūsų pakeitimų. Norėčiau padėkoti už e, pranešėjus pastabas. Taigi dabar mes baigėme šį darbo tvarkės punktą ir periname prie, prie balsavimo. Tai aš tikiuosi, mėly kolegos, kad atsinešė savo elektroninio balsavimo korteles. Čia galbūt bandomą į balsavimą atliksime dabar. Kas mano, kad uh, mokesčiai už dizelinį kūrą turėtų būti padidinti? Ne, gal ne šitą klausimą aš duosiu. Ne, tikrai nesvarsysime rimtai šio klausimo. Taigi, ką jūs galvojate, dėl ko galėtume balsuoti? Dabar pabandysime. Dabar balsuosime už tai, ar mes turime balsuoti ar ne. Taigi, kas už? Mes tiesiog pažiūrėsime, ar veikia. Taigi, balsavimas baigtas. Taigi, matome rezultatus. Taigi, ar viskas teisingai? Taigi, galime pradėti savo darbą. Pirmiausia, mėly kolegos, dabar pasiūlymas mano dėl balsavimo tvarkos. Kolega Kalfinas paprašė pakeisti balsavimo eilės tvarką. Žinoma, jeigu jūs tam pritarsite. Jisai norėtų, kad 12, tiksliau balsavimas dėl 12 punkto būtų nukeltas į patį galą. Čia Iš esmės čia mes turime starti su jumis, o ne su sekretariatu. Taigi ar yra kokių nors abejonių? Taigi 12 punktas nukeliamas į patį balsavimo galą. Dabar persime prie 8 punkto. Tai yra radio spektro klausimas ir visi turi pakeitimus, mes turime kompromisinių pakeitimų daugybę. E, ir dabar pradėjom balsuoti. E, kompromisas pirmas. Kas už, kas prieš? Priimtas. Dabar e, antras ir trečias kompromisai. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 26. Kas už, kas prieš. Gal dar ką prieka. Dabar 26. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 27. Kas už. 27. Kas už? Kas prieš? Gal, e, galbūt elektroniniu būdu balsuosime. 27. pakeitimas. Baigta. Taigi e, 28. Kas už, kas prieš. Priimta. E, penktas kompromisas. Kas už, kas prieš. Priimta. 232 kas už, kas prieš, kas sulaiko, atmestas. 27 kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 233 kas už, kas prieš, susilaikė e, atmestas. 223 dar patikinsime. E, balsavimas pradedamas. Balsasime elektroniniu būdu. E, balsavimas vaikas. Atmestas. 28. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas. 200. 34 kas už, kas prieš priimtas. 30 kas už, kas prieš priimtas. 236 kas už, kas prieš priimtas. Imko, e, tai yra identiškas čia. 31 kas už, kas prieš. Susilaikė, priimtas. 229 e, kas už, kas prieš, e, priimtas. 240 kas už, kas prieš, atmestas. Kult 29 e, kas už, kas prieš, at, atmestas. 241 e, kas už, kas prieš, priimtas. 243 kas už, kas prieš, priimtas. 244 kas už, kas prieš, Kas laikas atmestas. 245 e, kas už, kas prieš. Atmestas. 246 kas už, kas prieš. Priimtas. 248. Imko 25 e, e, kas už, kas prieš. Atmestas. 32 kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas. Priimtas. Tai kult E, atmestas. E, šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Inko 26, e, kas už, kas prieš, priimtas. 26. Ne. 256, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Ai, priimtas, atsiprašau. E, septintas e, kompromisas. Priimtas. O 265, e, kas už, kas prieš atmestas. 266, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimtas. 35, kas už, kas prieš. Susilaikė, priimtas. Imko 28, kas už, kas prieš kas sulaikė, priimtas. 271 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Kult 32 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Kult 303 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Aštuntas kompromisas. 273 e, tiksliau. Kas už, kas prieš susilaikė priimtas. Aštuonis kompromisas už, prieš e, priimtas. 277 e, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 278 kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 279 kas už, prieš susilaikė priimtas. 281 e, už, prieš, susilaikė, priimtas. 282 e, dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antra dalis, e, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dabar, ai, dabar 282 E, antra dalis tikrinama. Balsu, pradame balsuoti. Balsuosime elektroninį būdų. Antroji dalis 282 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Vienas apie narys atrodo yra čia pasiklydęs. Apie narių per daug. Taigi, balsavimas baigtas. Atmestas, kaip matome. Devintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimtas. 298. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 39. Kas už? Kas prieš? Priimtas. 300. Kas už? Kas prieš? susilaikė priimtas. 304 e, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 11 e, kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 12 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 13 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 44 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 346 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 349 e, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 351 kas už, kas prieš, susilaikė Priimtas. 357 kas už. Kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 47 kas už. Prieš. E, susilaikė priimta. 48 kas už. Kas prieš. Susilaikė priimtas. Kult 42 kas už. Kas prieš. Susilaikė atmestas. 358. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimtas. 359. Ne. Uh, Pane Homarkai. 358 buvo susijęs su e, žodiniu pakeitimu dėl, e, e, čia kalbant apie tinklus, pavyzdžiui, kaip vandens tiekimo tinklus, čia iš esmės žodinis pakeitimas. Aš nežinau, ar jūs įtraukėte tai į mūsų balsavimą. Taigi, e, šitas, čia yra mūsų dokumentuose parašyta, kad tai šita yra įtrauktas į žodinis pakeitimas. Taigi, aš bijojau, kad šitas žodinis pakeitimas nebuvo įtrauktas. Dabar 14 e, kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Kur 44, kas už, kas prieš, priimtas. Imko 309, kas už, kas prieš, priimtas. 367 kas prieš priimtas. Kult 45, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas 15 kompromis, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 381, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 383, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas 382, kas už, kas prieš susilaikė at, atmes tai, imko pakeitimas, kas už, kas prieš priimtas 389, kas už, kas prieš susilaikė priimtas 390, kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 391 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas, 392 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 50 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 393 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 394 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 395 kas už, kas prieš, E, patikrinsime. 395 pakeitimą tikrinsime. Balsavimas pradedamas. Ir baigiamas balsavimas. Atmestas. 396 kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. 398 kas už, kas prieš. Susilaikė. 398 kas, kas už prieš. O visi kiti? Taigi dar kartą. 398. Kas už? E, o kas prieš? Susilaikė. Priimtas. E, kultų 49. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmestas. 399 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 400 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 51 e, kas už, kas prieš. Priimtas. 52 e, kas už, kas prieš, susilaikė e, priimtas. 53. E, kas už? Kas prieš? Gal dar kartą. 53. E, kas už? Kas prieš? Atmest. Imko vienas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimtas. 56. E, kas už? Kas prieš? Atmestas kultu. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmestas, 57 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, imko 3 kas už, prieš, susilaikė, priimtas, 59 kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas, imko 4 kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas, 16 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas, 63 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, kompromisas 17, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė e, priimtas, 66, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, e, kult 4, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 68, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, imko 7, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 69 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 70 e, tas pats, 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 75 e, kas už, kas prieš, e, priimtas, 76 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 77 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 79 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 19 e, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 91 e, kas už, ne, per greitai čia man atrodo. Dvidešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 91 e, kas už, kas prieš, atmestas. 21 e, kompromisas. E, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tai priimtas. 97 e, kas už? Nu, kas prieš? Patikrinkime. 97 pakeitimas balsavimas pradedamas ir baigiamas. Atmestas. Šeštas pakeitimas kas už. Kas prieš. Priimtas. 98 kas už. Kas prieš. Susilaikė priimtas. 99 kas už. Kas prieš. Susilaikė priimtas. 7 kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 22 kompromisas kas už. Kažką pamiršau. Vis dėlto devintas pakeitimas. E, devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 22 e, kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 117, kas už, kas prieš, atmestas. 12 e, už, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 118, kas už, Ne, atsiprašau jis atkrenta. 121. E, kas už, kas prieš? Susilaikė priimtas. 123. Kas už, prieš? Susilaikė priimtas. 11. E, kas už, kas prieš? Susilaikė priimtas. 124. Kas už, kas prieš? Susilaikė atmestas. 13. Kas už, kas prieš? Susilaikė priimtas. 125. Kas už, kas prieš? Susilaikė atmestas, tai yra atsiprašau priimtas. E, kompromisas 23, kas už prieš priimta, kult 13, e, kas už prieš susilaikė atmestas, 131, kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 133, kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 135, kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 134, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Kult 14, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 136, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimtas, kult, kult 15, e, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmestas. 137, kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas 139. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas, 140 kas už, prieš, susilaikė priimtas, 16 kas už, prieš, susilaikė priimtas, 17 kas už, prieš, susilaikė priimta. Kul 17. Kul 17 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Taigi tiek ir tebuvo. Taigi dabar. Dabar dėl viso dokumento, kas. E, gal elektroniniu būdu balsuokime. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Baigiamas balsavimas. Priimtas. Taigi šitą teisėkaros rezoliuciją yra priimta. Mes turime balsuoti taip pat už teisėkaros rezoliuciją. Balsavimas pradedamas. Balsavimas pradedamas. A, trūksta kai kurių narių. Na, bet gal užteks. Balsavimas baigtas. Taigi, beveik tas pats rezultatas. Sveikinu. Dabar perėdame prie devinto punkto. kolegė Merkys. Taigi, kompromisas vienas. Per greitai gal kalbu. Gal nedidelę pertraukėlę padarysime. Taigi, dabar perėdame vėl klausame. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš priimtas. Šias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 56 e, e, e, kas už, kas prieš. Priimta. 57 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. Galbūt pasistengime pabūti šiek tiek tyliau. 58 kas už, kas prieš. Gal patikėkime elektroniniu būdu. 58 pakeitimas. Mm. Baigiam balsavimą. Atmestas. E, trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimtas. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, priimtas. 67 e, kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimtas. Gal patikrinkime elektroniniu būdu. 67 e, pakeitimas. Pradėjome balsavimą. Baigėme balsavimą. Priimtas. Penktas e, kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Priimtas. 74 e, kompromisas. Kas už, 74. Kas už? Kas prieš? Kas čia vyksta? Ar pavargote visi? 74. Kas prieš? Patikrinsim elektroninį būdą. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Septynas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Šimtas trys. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimtas. Šimtas penki. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 111 e, už, kas prieš, priimta. 112 e, pirmas dalies atskirai balsuosime, kas už, kas prieš, e, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 114 kas už, 112 antrą, dalies, antrą dalį patikrisim elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Vieno apie narių per daug yra. Priimta. 114. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 116. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. E, devintas kompromisas e, priimtas. E, dvyliktas kompromisas kas už, kas prieš priimta. Kompromis, dešimtas kompromisas kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 129 kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 130 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 11 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 11a e, e, kompromisas, kas už, kas prieš priimtas, 137 e, kas, kas už, kas prieš priimta, 128 kas už, kas prieš. Patikrinsime. 138 pakeitimą patikrinsime elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 14 e, kompromisas, kas už, kas prieš, priimtas. 153 e, mm, e, priimtas. Tai yra 151 priimtas buvo, 152 irgi priimtas, 153 irgi priimtas. 154 kas už, kas prieš susilaikė priimtas. 155 e, už prieš priimtas. 157 kas už. Prieš. 157 e, kas už. Kas prieš. Susilaikė atmestas. 158 kas už. Kas prieš. Susilaikė priimtas. 159 kas už. Kas prieš. Susilaikė priimtas, 160 kas už, kas prieš, susilaikė priimtas, 161 kas už, prieš, susilaikė priimtas, 15 kompromis kas už, prieš, susilaikė priimtas, 165 e, e, kas už, prieš, priimtas, 166 kas už, prieš, e, priimtas, 167 kas už, prieš, susilaikė priimtas, 16 kompromis kas už, prieš, susilaikė priimtas. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 177 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 178 kas už, kas prieš, kas prieš, susilaikė priimtas. 179 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 180 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 181 kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 184 kas už, kas prieš susilaikė priimtas, 186 kas už, prieš susilaikė priimtas, 187 kas už, prieš susilaikė priimtas. Atrodo priimtas. Patikrinsime. 187. Pradedame balsavimą. Ir baigiam balsavimą. Priimtas. 18 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 19 e, kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 191 e, kas už, prieš, e, priimtas. 195 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 196 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 197. Kas už? Prieš. Patikrinsime. 197 patikrinsime. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. Nu. 20 kompromisas. priimtas. 201, e, kas už, prieš priimtas. 202, e, kas už, prieš e, priimtas. 21 kompromisas, kas už, prieš priimtas. 22 kompromisas, kas už, prieš priimtas. 22 kompromisas, kas už, prieš priimtas. 209, kas už, prieš priimtas. 213, kas už, prieš susilaikė atmestas, 214 kas už prieš. Patikrinsime. 214 pakeitimą patikrinsime elektroninį būdų. Balsavimas pradedamas. Baigimas. Priimtas. 24 pakeitimas kas už prieš. Susilaikė. Priimtas. 222 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 25 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 226 e, kas už, prieš. 226 dar kartą. E, kas už? Prieš. Patikrinsime elektroninį būdą. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas. 227 kas už, kad prieš. Sulaikė atmestas. 229 kas už, prieš priimtas. 230 kas už, prieš. Susilaikė priimtas. 231 kas už, prieš Dar kartą, gal 231. Kas už? Prieš. Atmestas. 232. E, kas už? Prieš. Priimtas. 26 e, kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 238 e, kas už, prieš atmestas 239 kas už, prieš atmestas. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 28 tai kompromisas, kas už, prieš, priimtas. 28 A kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 29 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 252 kas už, prieš priimtas, 30 kompromisas kas už, prieš priimtas, 259 kas už prieš priimtas, 31 e, kompromisas kas prieš už. Dabar 260 kas už prieš. Lygiai 260 kaip tikriname. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. 31 e, kompromisas kas už prieš nepriimtas. 270, kas už, prieš, e, atmestas, 271 e, e, priimtas, 272 kas už, prieš, priimtas, 273 kas už, prieš, priimtas, 274 kas už, prieš, priimtas, 302 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas, 290 kas už, prieš, E, sulaikė priimtas. Patikrinsime 290 pakeitimą. Mm, tikrinsime balsavimas sprendimas. Baigiamas. Ir priimtas. 291 kas už, prieš, priimtas. 292 kas už, prieš, sulaikė priimtas. 223 e, kas už, prieš, priimtas. 33 kompromis kas už, prieš susilaikė priimtas, 297 e, kas už, prieš e, atmestas, 298 kas už, prieš susilaikė priimtas, 299 kas už, prieš susilaikė atmestas. Patikinsime. 299 balsavimas pradedamas. Thank you. Priimtas. 300. Kas už? Kas prieš? Ne visi kelia rankas. Dabar dėl 300 pakeitimo. Kas už, prieš priimta. 301. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 304 kompromisas. Kas už, prieš susilaikė priimtas. 18. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 35 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. 36. E, kas už? Prie. Kas už? Kažką pamiršau? O, atsiprašau. Aš pamiršau 35. 35 e, kompromisą. Kas už, kas prieš? Susilaikė, priimtas. Taigi, 35 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 36 e, kas už? Kas prieš? Atmestas. 37 kas už, kas prieš. Susilaikė priimtas. 38 kas už, prieš susilaikė priimtas. 39 kas už, prieš susilaikė priimtas. 40 kas už, prieš susilaikė priimtas. 41 kas už, prieš susilaikė atmestas. Vienas kas už, prieš susilaikė priimtas. Antras už, prieš O gal visus kartu? Dėl visų kartų balsavome? Nuo trečio iki septinto pakeitimo balsuosime už visus kartu. Taigi kas už, prieš. Puiku. Priimta. Dabar inta vienas, kas už. O gal dėl visų kartu? Nuo, vien, nuo pirmo iki šešto, kas už? Ar ne? Taigi ar sutinkate balsuoti už, nuo, uh, už bloką nuo 1 iki 6? Nuo, nuo 1 iki 6 pakeitimo. Intas pakeitimai. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Dabar 10. Ai, atsiprašau. 8. Intrakinys. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 10. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimtas. 12. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimtas nuo 14 iki 16 galima kartu balsuoti? Ne, gerai, tai 14 e, pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas, 15 kas už, prieš, susilaikė priimtas, 16 kas už, prieš, priimta, galėjom dėl visų kartų balsuoti. Dabar dar Ample balsuosime. E, nuo antro iki penkto pakeitimo. Balsuosime kartu. E, kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Dabar 7, 11, 12, 14, 15, 17. Dėl šių pakeitimų kartu balsuosime. Kas pritarė jiems, kas, kas prieš, priimta. Ir dabar 19 dėl pirmos dalies. Kas už, prieš, atmesta. E, dabar nuo 20 iki 23 kartu. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 26 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 27 kas už, prieš, susilaikė e, priimta. Patikrinsime. 27 pakeitimą tikriname. Elektroninio būdu balsavimas pradedamas. Vieno EPP narių per daug. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar NV pakeitimai. Aš dabar 1, 4, 7, 8, 9. Ar iki 9 pakeitimo balsuoti kartu? Ar iki 7? Gerai. Iki, nuo 1 iki 7. 1, 4 ir 7. Dėl šių. Ne, kažkas prieštarauja. Dabar dėl 1. E, už prieš priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikėme priimtas. Septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Aštuntas. Kas už? Prieš susilaikė. Aštuntą. Aštuntą patikrinsim elektroninį būdą. Balsavimą pradedam. Baigime. Priimta. Aštuntas. Ne, atsiprašau, devintas. Devintas už, prieš, susilaikė priimtas, dešimtas už, prieš, susilaikė atmesta, vienuoliktas už, prieš, susilaikė priimta. 12 už, prieš, susilaikė priimta. 15. Tik dėl antros dalies. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 16 kas už, prieš, susilaikė atmesta. Nuo 19-22 gal galim balsuoti kartu. Nuo 19-22 pakeitimo. Kas už? prasmės, kol aš net tą sąrašą pasėmiau, nes tie sąrašai keičiasi praktiškai kas valandą. Dabar e, dėl nuo 20-21 balsavome kartu. Taip. Taigi, e, priimta. 25 pirma dalis. Kas už, prieš. Silaikė atmesta. 26 kas už, Ja, ta pati problema, senas sąrašas. 27. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 27. Gal pabandysime iš naujo. Elektroniniu būdu balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimtas. 29. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinsime. 29 patikrinsime. Pradedam balsavimą. Baigiame. Priimtas 30. Gal galima nuo 30 iki 32 balsuoti kartu? Ne, negalima. 30 kas už, kas prieš. Sulaikė priimtas. 31 kas už, prieš susilaikė priimta. 32 kas už, prieš. Man, manau, kad e, pritarta. Taigi ponas Bičikeveris nusprendė taip nuspręsti. Dabar trečias pakeitimas. Imko nuo 7 iki 12, nuo 7 iki 9 irgi netinka. Nuo 7 iki 9 balsuosime už prieš priimta, 10 kas už prieš susilaikė atmesta, 11 uh, už prieš susilaikė priimta, 17 už prieš susilaikė priimta, 18 pirmoji dalis. Irgi ne. Čia yra pastarojo vakaro sąrašas, tačiau jis jau pasenęs. Taigi, regi, trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta, ketvirtas. Ketvirtas, penktas, šeštą galime kartu balsuoti, kas už, prieš susilaikę priimta. 89 kas už, prieš susilaikę priimta. 11 kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 12 kas už, prieš susilaikę priimta. 17 ir 18 kartu. Atskirai balsuoti. 17 kas už, prieš susilaikę priimta. 18 kas už, prieš susilaikė priimta. 20-21 kartu galim pasuoti. E, kas už, prieš susilaikė priimta. Kult vienas, kas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 3, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 4. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 7, kas už, kas prieš susilaikė susilaikė priimta. Aš, aštuntas. Devintas ir vienuoliktas? Gerai, dėl devinto. A, devintas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Trylika. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Penkiolika. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 17. Kas už prieš. Patikrinsime 17, patikrinsime. E, balsavimas pradedamas. Baigiamas. Beveik baigiamas. Atmestas. 18. Ne, dėl to 19. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas, 20 kas už, prieš, susilaikė priimtas. Uh, Jūri ABC galim balsuoti kartu, ne, vis dėlto dėl A, uh, už, prieš, susilaikė priimtas, B, už, prieš, susilaikė priimta, C, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, D, kas už, prieš, susilaikė priimta susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Keturi, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penktas, kas už, prieš. Dar kartą pasakėme. Gal elektroniniu būdu pasuosime dėl penkto pakeitimo. Jūri pakeitimo. Balsavimas pradedamas ir baigiamas balsavimas. Priimtas. E, šeštas. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmestas. Septynas, kas už, kas prieš. Dar kartą. Septintas. Dėl septinto pakeitimo balsavimo. Kas už, kas prieš. Patikrinsime elektroninį būdų. Balsavimas pradedamas. baigiamas. Priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dešimtas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Ir uh, galutinis balsavimas dabar elektroniniu būdu. Ana, gal dėl 13 būtų pasvarsime. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. Dabar, galutinis balsavimas, kaip jau sakiau, elektroninė būdu. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Vieno ir vienarių per daug. Taigi sveikinu. Sveikinu pranešėją. Ir ačiū visiems kolegams, kurie patikė savo kompromisinius pasiūlymus. Taigi dabar perėdame prie dešimto punkto, kuris dar nėra baigtas. Ponas Vody. Trečias pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. Penktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas. Dar kartą. Šeštas e, pakeitimas, e, kas už, prieš. Atmestas. Septintas. Septintas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuolikta už, dvylikta, prieš, 12 už, prieš, susilaikė priimta, 17 už, prieš, susilaikė priimta, 18 už, prieš, susilaikė priimta, 19 papildomas už, prieš, susilaikė priimta, 20 už, prieš, susilaikė priimta, 22 už, prieš, susilaikė priimta. 23 už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 už, prieš, susilaikė, priimta. 37 už, prieš, susilaikė, priimta. 38 už, prieš, susilaikė, priimta. 27 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 28 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 42 už, prieš, susilaikė priimta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 47 už, prieš, susilaikė priimta. 48 už, prieš, priimta. 49 už, prieš, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, priimta. 52 už, prieš, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, priimta. 56 už, prieš, priimta. 62 už, prieš, priimta. 72. Turime patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame. Ponas Butikov. Na, prašau nesiskūsti. Šeštas kompromisas. Už, prieš, priimta. Septintas kompromisas. Už, prieš, priimta. 26. Už, prieš, priimta. 11 kompromisas už, prieš, priimta. 38. 83. Už, prieš, patikrinkime. 83. Už, 83. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 88 už. Prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 96 už, prieš, priimta. 97 už, prieš, priimta. 99 už, prieš, priimta. 9 kompromisas už, prieš, priimta. 10 kompromisas už, 10 kompromisas Pone Matijas, ar čia klaida? Ačiū pirmininkė prieš balsuojant dėl šešto kompromiso. Noriu paminėti, kad nors aš ir pateikiau 74 pakeitimą ir neįsijungė mikrofono kalbėtoje. Taigi, prieš balsuojant dėl kompromiso 6. Mano 74 pakeitimas tarsi apimamas to kompromiso, tačiau mes su ponu Odį nusprendėme, kad reikėtų balsuoti atskirai, nes kompromisas neapima. Tai pakeitimas, kur kalbama apie mokslinį tyrimų Europoje. Uh pavojingą pobūdį. Pone, mes dabar balsuojame dėl dešimto kompromiso. Taip. Po dešimto. Po dešimtų kompromisų yra 114 pakeitimas. Susitarėme su ponu Odį, kad dėl mano pakeitimo turėtų būti balsuojama atskirai, kaip dėl papildomo pakeitimo, dėl pavojingų a, sąlygų. Na, dėja, mes visi suprantame, kad moksliniai tyrimai yra visuomet atliekami sudėtingomis, ne, neužtikrintomis sąlygomis. Ir ta, aš galiu pritarti tam, ką pasakė kolegė. Gerai, 10 tai kompromisas, bet be 114 pakeitimo už, prieš, priimta. 114 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau, 116 už, prieš, priimta. 118 už, prieš, priimta. 119 už, prieš, priimta. 30 kompromisas už, prieš, priimta. 12 kompromisas už, prieš, priimta. 13 kompromisas už, prieš, priimta. 29 kompromisas už, prieš, priimta. 22 kompromisas už, prieš, priimta. 143 už, prieš, priimta. 19 kompromisas už, prieš, priimta. 148 už, prieš, susilaikė, priimta. 150 už, 150 už, Šimtas penkiasdešimtas Kas balsuoja už? Prieš? Elektroniškai balsuosime, jei norite. Turime patikrinti. Pradedame balsuoti. 150. Pradedame balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Baigiame. Priimta. 162 už, prieš, susilaikė, priimta. 164 už, prieš, priimta. 166 priim, už, 166 už, prieš. Dar kartą, 166 už, prieš, priimta. 167 už prieš priimta. 168 už prieš priimta. 170 už prieš priimta. 15 kompromisas už prieš priimta. 17 kompromisas už prieš priimta. 209 pakeitimas už prieš 209 už prieš priimta. 213 už prieš priimta. 214 už prieš priimta. 215 už prieš atmesta. 216 už prieš priimta. 217 už prieš atmesta. 218. 217 patikrinsime. Pradedame. Baigiame. Priimta. 218 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 18 kompromisas už. Prieš. Priimta. 20 kompromisas už. Prieš. Priimta. 21 kompromisas už, prieš, priimta. 238 už, prieš. Turime patikrinti. 238. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 239 už prieš priimta. 240 už prieš susilaikę priimta. 23 kompromisas už prieš priimta. 5 kompromisas už prieš priimta. 24 kompromisas už prieš priimta. 2278 prieš priimta. 25 kompromisas už prieš priimta. 283 už prieš priimta. 285 už prieš priimta. 286 prieš už priimta. 287 už prieš priimta. kai kurie pakeitimai atkrenta. 290 už prieš. 290 už priimta. 291 už prieš priimta. 292 už prieš priimta. 293 už prieš priimta. 297 už prieš priimta. 298 už, prieš, priimta. 302 už, prieš, priimta. 303 už, prieš, priimta. Galtinis balsavimas. Žodis ponui Odi. Gal aš ir suklydau, bet sekretorėtas gali taip patikrinti. Man atrodo, kad mes nebalsavome dėl 17 kompromiso. Aš klystu, ar ne? Gal jūs galėtumėt patvirtinti, kad mes balsavome dėl 17 kompromiso. Man atrodo, kad dar nebuvo balsuota dėl jo. Jame kalbama apie moterų ir vyrų lygybę. I think we have voted on other thing. That, mm -hmm. Can you tell us? Ja, ja, ja. Ja, wir haben gemacht. Ja, ist zu, abgestimmt. Zugestimmt. Zugestimmt. So, damit können wir jetzt ganz ruhig in die App. Taip, tai balsavome ir patvirtinome šį kompromisą, taigi dabar periname prie galutinio balsavimo. Prašau balsuoti. Ir po kelių sekundžių balsavimas baigiamas. Herzlichen Glückwunsch. Sveikiname pranešėją. O dabar pereiname prie pono Remeko pranešimo. Gerecht, die tauschen ständig, ich muss alleine. Na visiškai neteisinga, kad kiti kolegos gali ateiti, išeiti, o aš turiu čia sėdėti. Gerai, pradedame. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Trečiasis. Kas už? Prieš? Manau, kad reikia pasitikrinti treč, dėl trečiojo. Kas už? Prieš? Tai pasitikrinsime dėl trečiojo elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Trečiasis pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Kas susilaikė patvirtinta. Penktasis. Kas už? Prieš? kas susilaikė, atmesta. Šeštasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 29. kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Atmestas. Ketvirtasis kompromisas A. Kas už, kas prieš, kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau periname prie 11. Kas už, kas prieš, kas susilaikė? Patvirtinta. 12. Kas už, kas prieš, kas susilaikė? Patvirtinta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaikė? Atmestas. Antrasis kompromisas. Kas už,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 kas susilaikė, patvirtinta. 19. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 24. 25. 25 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 26 6, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 27 atsimtas, 30 toliau, kas už, prieš, kas susilaikė patvirtinta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 39 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmestas. 40 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 41 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 44, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 45, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 46, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 47, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtintas. 48 ir 49, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 51 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 55 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 56 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta Atmesta. 57 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 58 kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtintas. 59 kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtintas. 61 kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Ir galtinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Closed. Balsavimas baigtas. Closed. Balsavimas baigtas. Ir šis pakeitimas, šis dokumentas yra patvirtintas. Sveikiname poną Remeką. Kolegin Rode. Toliau periname prie 13 punkto, tai yra prie pono Rode. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Aštuntasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas kas už, kas, kas už, kas prieš. Kompromisas. A, dėl trečiojo kompromiso. Toliau, trečiasis kompromisas. Reikia pasitikrinti balsavimą dėl trečiojo kompromiso. No. Ar galime baigti balsuoti? Taip, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Trečiasis patvirt, yra patvirtintas. Vienuoliktasis pakeitimas, ar ne? Dvyliktasis pakeitimas. Okay, also 3 ist angenommen worden. Trečiasis kompromisas buvo patvirtintas, tai reiškia pereiname prie dvyliktojo pakeitimo. Dvyliktas pakeitimas. Jis yra nurodytas iš karto po trečiojo kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. Per greitai, ar ne, gal viskas įvyko? Gerai. 17 pakeitimas. Ar radote jį savo balsavimo sąrašuose? Okay. Buvo pakeista punktų tvarka. Ir kai mes pradėjome balsuoti, niekas mūsų dėl to neperspėjo, tai dėl to ir kilo sumaištis. Aš siūlau pradėti balsuoti iš naujo. Sorry? Ja, ja, ja. Von wo von vorne? Von ganz vorne, von heute Morgen? According to, according to the order... Jūs norite pradėti nuo pat pradžios? Taip, bet kai kas pasikeitė. Tačiau niekas mums apie tai nepranešė. Aš atsiprašau dėl to, kad mes susipainiojame, tačiau niekas mums ne, nepritarė, kad buvo pakeistas balsavimo sąrašas. Taigi siūlau pradėti iš naujo. Gut. I mean, weil Sie die Reihenfolge der Abstimmungslisten geändert haben. So mein Gott, ja. No. Aber jetzt müssen wir den ganzen Bericht nochmal von vorne machen. Der war doch alles klar. Jūs norite, kad mes pradėtume nuo pat pradžios? Man atrodo, kad iki trečiojo kompromiso balsavome visai tvarkingai, ar ne? Gerai, trečiasis kompromisas. Trečiasis kompromisas, dar kartą, kas už? Trečiasis kompromisas. Ir balsuosime dėl to elektroniniu būdu. Trečiasis kompromisas. Prašau balsuoti. Tai mes kalbame apie pranešimą. Now we are... Hey, ladies and gentlemen, can... Ponios ir ponai, gal galėtumėt prisisegti saugos diržus? Pradedame iš naujo. Mes balsuojame dėl rodė pranešimo. Dėl trečiojo kompromiso. Jis yra nurodytas balsavimo sąraše. So, Jetzt machen wir nochmal, jetzt aber bitte, ladies and gentlemen, kompromis 3. Gerai, taigi trečiasis kompromisas. Elektroniniu būdu balsuojame. Paskutinį kartą. Paskutinį kartą balsuojame. Balsuojame. Closed. Balsavimas baigtas. A, rezultatas tas pats, beveik toks pat kaip ir anksčiau. Taigi, dvyliktas pakeitimas dabar kas už. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Keturioliktas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dvidešimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 30 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Šeštasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Šeštasis atkrinta, taigi toliau 45 pakeitimas kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis e, kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Puiku. Septin... 68 pakeitimas pasitaiso pirmininkas. 68 kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 70 pakeitimas kas už, kas prieš, Enthaltungen. Kas susilaikė? Patvirtinta. 71. Kas už? A, dėl 70 mes pasitikrinsime balsavimo rezultatus. Galite balsuoti. Baigėme balsuoti. Gerai. 71. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė patvirtinta? 72. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar galutinės balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Adopted, Patvirtinta. Ja, muss ich das wissen? Ja, weil die Frist um 12 Uhr. Bleiben Sie, bleiben Sie bis nach der Abstimmung hier. So, Nummer 14. Dabar 14 darbotvarkės punktas. Čia nauja Europos prekybos politika pagal strategiją Europa 2020. Ar kolegų Žybas yra čia? Gal galėtumėte ištarti savo pavardę? Aš norėčiau, aš norėčiau teisingai ištarti jūsų pavardę. Kaip Jūs galėtumėt bent pradžiui pasakyti? Kiekvieną kartą Jūs e, vis patobulėjate, Jūs ištarėte mano pavardę vis geriau. Gžib mano pavardė. Ačiū. Taigi, kolegas Gžibo pranešimas. Dėl jo balsuojame, taigi pirmas kompromisas, kas už, prieš, priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 31 dėl pirmos dalies, kas už, kas prieš priimta. Antros dalies, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Atsiprašau, dėl antrosios dalies nereikia balsuoti, nes jį atkreta. Dabar šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtas, kas už, kas prieš susilaikė e, patvirtinta. Keturiolika, kas už, prieš susilaikė e, patvirtinta. Penkiolika, e, kas už, prieš patvirtinta. 16 kas už prieš patvirtinta, 17 pirmoji dalis kas už prieš susilaikė patvirtinta, antroji dalis kas už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 25, kas už prieš atmesta. 21, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 22, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 23, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 31 dalis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė atmesta. E, penktas kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 38, kas už prieš susilaikė atmesta. 39, e, kas už prieš susilaikė atmesta. 40, tai pirmos dalies, kas už prieš susilaikė patvirtinta, antra dalis, kas už prieš susilaikė atmesta, 42 e, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 43 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 45 e, kas už prieš susilaikė atmesta, 46 kas už prieš susilaikė patvirtinta, 47 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 48 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu balsuosim dėl e, viso dokumento, taigi balsavimas pradedamas. Closed. Balsavimas baigtas. Prašymas priimtas. Nein. 14, jetzt kommt Nummer 12. Dabar dėl 12 darbo atvarkės punkto. Dėl darbo tvarkos pirmininkai. Jūs klausėte, kaip štai kolegos pavardę ištarti. Pavardėje penki priebalsiai ir ne vienas balsas tai viduržėmio valstybių diskriminavimas. Reikia keisti sutartį, kad ištaisytume tą diskriminaciją. Der Kollege ja. Lange möchte das noch vertiefen, weil wir so viel Zeit haben. Bitte sehr. Äh, ja, genau. Ich möchte Iš tiesų, kad norite pasigilinti į tai, ponė mm, Langenai. Aš tiesų norėčiau uh, pasigilinti į tai, nes iš tiesų uh, Suomijos kolegos pasiekia pusiausvyrą, nes bet kokiame padarėme e, suomiškame žodime yra bent keturis, po keturias A raidės. Ir jeigu kas nors norėtų dar pasigilinti į e, šį klausimą, tai iš tikrųjų mes surenksime atskirą seminarą tam. O dabar periname prie pono Kanfino e, pranešimo. Pono Kanfino nėra, aš matau. Nepasintau. Vis tiek. Balsuosime. Taigi antras e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. E, trečias, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas, už, prieš, susilaikė patvirtinta. 28, e, už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas kompromisas, už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas, už, prieš, susilaikė patvirtinta. 44. 44 ir 9. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 45 ir 10, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 47, kas uh, už, prieš susilaikė patvirtinta. 49, kas už, 49 nereikia svarstyti. 48. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 50 e, kas už. Ne, 50 e, nesvarstame. Nebalsuojame dėl jo. 51 kas už. E, dėl pirmos dalies. Kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Ant, antra dalis už. Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Antroji dalis. 51 pakeitimo antrą dalį tikriname elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 74. Kas už? Prieš? Susilaikė. Dabar dėl 74 dar kartą gal. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 75. Kas už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 76. Už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 77. Už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 78. Už? Prieš? Susilaikė patvirtinta. 79. 79 už, prieš, susilaikė atmesta, 80 ir 82 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 83 už. 80 ar 82 dar patikrinti? Nuo 8 iki 82 uh, e, e, punkto elektroniniu būdu tikriname. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 83. E, už, prieš, sulaikė patvirtinta. 20 ir 84. Už, prieš, sulaikė patvirtinta. 21. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 22. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 23. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 1. E, už, prieš, susilaikė patvirtinta. 24. Už, prieš, susilaikė atmesta, 25 už prieš susilaikė patvirtinta, 26 už prieš susilaikė patvirtinta, 27 už prieš susilaikė patvirtinta. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimą pradedame. Ir baigėme balsavimą. Taigi, štai baigėme balsavimą. Ačiū Jums visiems už parodytą discipliną. Pusantros valandos balsavome. Ištvėrėme. Taigi, ačiū iš Jūsų pagalbą. Dabar mes galime. Jeigu tie, kurie greitai išeis iš to, šios salės, kurie turi kitų reikalų, tada nebus jokių problemų. Taigi dabar kitas yra darbos varkės punktas. čia visapusiškas požiūris į asmens duomenų apsaugą Europos Sąjungoje. Jill e, Chichester, e, pranešėjas. E, taigi, jums sutikimas žodis. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Ir aš asmeniškai susitvarkysiu su tais, kas dabar uh, neišės iš šios uh, salės ir toliau kalbėsiu. Uh, Pone pirmininkė, mes kalbame apie pranešimą dėl duomenų apsaugos. Mes parengėme trumpą ir aiškę nuomonę, kurie turėtų pritarti mano galva kolegos. Aš norėčiau paaiškinti Jums, kokia yra pagrindinė šios nuomonės mintis. Mes e, norime, kad nebūtų užkrauta per nelik didelė administracinė ir biurokratinė našta e, įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, dėl šio teisės akto. Todėl aš tikiuosi, kad kolegos pritars tam, kad e, komisija turėtų dar kartą išnagrinėti pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį para, uh, straipsnius, kadangi juose mūsų mintis yra išsakytos aiškiausiai. Penktame straipsnėje kalbama apie privatumą ir dizainą. Ir aš norėčiau, kad komisija paaiškintų, ką reiškia ši savoka privacy by design. Uh, užprojektuotas privatumas. Gal man ir aišku, ką tai galėtų reikšti, tačiau aš ne, nebejoju, kad daug kas gali tai interpretuoti įvairiai. Šeštasis straipsnis, šeštasis punktas, jame komisija yra raginama išnagrinėti galimybę taikyti sankcijas už pažeidimus, kurios e, e, būtų griežtesnės nei tiesiog e, atsakomybės patraukimas atsakomybėn. Taigi, pagrindinė mintis yra neužkrauti per nelik didelės naštos verslui bei kitiems subjektams. Tai tiek, ponė pirmininkė, man bus įdomu išgirsti kolegų nuomonę. Ir tiek. Well, until... Ar jūs norite, kad aš ir toliau kalbėčiau, kol dar nebaigs kalbėti panas Langė? Gerai, Pirmininkė, ačiū. E, Norėčiau atsiprašyti, kad nesiklausiau jūsų taip dėmiai. Taigi, e, kolega Grotė, gal jūs turite ką pasakyti? Ačiū, panašiai, jūs turi. Šitą nuomonę ir argumentai e, šią nuomonę pagrysti yra iš tikrųjų sudėtinga tema ir vykstant ekonominiai ir technologiniai pažangai iš tiesų reikia atsižvelgti visada kokie padėtyje yra domenų apsauga. Ir čia iš tikrųjų yra pakankamai mm, sudėtingas sumanimas, tai būtent žengti koja kojant su technologinė pažanga ir siekiant apsaugoti tinkamai asmens duomenys. Čia mes matome, tai ir skaitmeninė darbo atvarkėje yra e, numatytas tam tikros priemonės, e, kurios turėtų padėti mažos vidutinėms įmonėms e, lengviau vykdyti savo veiklą ir saugoti asmens duomenys Europoje ir e, kad nėra papildomų kliučių, pavyzdžiui, įžengiant į rinką e, šioms įmonėms. Tai aš labai sveikinu. Ir e, mes turėtume taip pat žvelgti į tai, kad ne tik tai su tuo susijusios yra mažos vidutinės įmonės, bet ir socialiniai tinklai yra e, pakankamai svarbi tema. Ypač e, mano valstybėje narėje mes varstame e, suteikti galimybę vartotojams e, kontroliuoti savo asmeninius duomenis. ir, sakykime, pateikti paraškas, kad būtų tie duomenys neviešinami arba kad jie nebūtų įtraukiami į tam tikrus socialinius tinklus. Ir atsakingas komitetas turi taip pat atsižvelgti į genetinius duomenis. E, būtent mes turime apsvarstyti tai ir kuo greičiau pateikti savo svarstymus. Aš manau, kad šitas suderinimas turėtų e, būti susijęs su išlaidų mažinimu, o nedidinimu. Ir aš manau, kad pranešėjas būtent ir išlaikys tą pusiausvyrą ir pasieks gerą e, kompromisą. E, būtent pramonės komitete, kad žvilgsnis būtų nenukreiptas vien tik tai į mažas vidinės įmonės, bet ir į kitus svarbius aspektus. Ačiū. E, kolegė Nyplė, kuri yra atsakinga komitete, e, jai ištikimas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, aš e, iš esmės nelybės komiteto atstovė. Atsiprašau, aš čia truputėlį vėlai atėjau ir nežinau visos informacijos. Taigi, ačiū už patiktą pranešimą ir labai gerai, kad E, iš tiesų asmens duomenų apsauga yra tikrinama dar atsižvelgiant į mažas vidutinės įmonės. Aš manau, kad tai įties e, e naujos informacijos mūsų diskusijas. Taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai, kuri pastaros kelios mėnesius taip pat dalyvaus mūsų diskusijose, kalbėdam apie skaitminį darbo atvarkį, apie tinklo kompiuteriją, taip pat pasvarstys, atsižvelgs į duomenų e, asmenys susijus būtent su e, tinklo kompiuterija, nes juos tada sunkiau apsaugoti. Ir aš manau, kad e, tarptautinį lygmenį mes turėtume taip pat turėti omenyje, nes duomenų apsauga kitose pasaulio regionuose taip pat yra labai svarbi. Ir jeigu mes čia mes norime išlaikyti griežtą duomenų apsaugos standartą, tada, jeigu mes perdodame duomenys į kitas valstybės, mes turėtume turėti galimybę remtis ne tik tai patikimu mūsų partnerių, bet ir turėtume tam tikras priemonės, kad galėtume kontroliuoti, ar laikomas tam tikrų duomenų apsaugos standartų kitose valstybėse. Čia, pavyzdžiui, aš turiu, turiu omenyje susitarimus su JAV, E, mes turime dar kartą peržiūrėti šios susitarimus, patikrinti, ar jie vis dar aktualūs, ar reikia tam tikrų pakeitimų. E, čia atsižvelgiant į duomenų apsaugos direktyvą ir kolegos e, mano, kad iš tiesų kad šios direktyvos taikymos rytyje reikia suformuluoti tokias sąlygas, kad, sakykime, jeigu keičiamasi duomenimis, kurie yra susijęs su mūsų piliečiais, tada reikia užtikrinti tam tikrą duomenų apsaugą. Kitas dalykas tai yra tas privacy by design. Kolega pradėšėjas kaip tik tai teisingai paklausė, kasgi manoma šią savoką. Tai iš tiesų E, tai šitas e, privatumo apsauga visą ciklą e, yra skirta tam, kad e, duomenų apsauga jau integruota yra į taikomas technologijas. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų tinkama strategija. Ir e, aš teigiamai vertinčiau e, tokią strategiją. Aš dar papildyčiau ją, kad Europos lygių reikėtų e, pradėti informacijos kampanijas ir e, būtent e, informuotume jaunus žmonės, kurie tinkle arba socialinės tinklapiuose bereikalo nurodo savo asmens duomenys, kad jie vis dėlto šiek tiek atsargiau elgtųsi su savo asmens duomenimis. Ir, žinoma, galima, sakykime, taikyti ir kiekvienoje valstybėje narėje atskiras priemonės. Tačiau bet kokią mes norime e, bent visų ES lygių atkreipti visuomenės dėmesį į e, duomenų apsaugą. Kad e, būtent būtų atsargiau elgiamasi su asmens duomenimis. Taigi ačiū. Ačiū. Aš teiksiu žodį dabar Klarskai Bobinskai. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Čičisteriui už nuomonę. Teisingas principas formuluojamas, kad domino apsauga turėtų būti subalansuota. Viena vertus reikia užtikrinti individuo teisės, bet kita vertus reikia sudaryti sąlygas verslo įmonėms veikti, išvengiant pernelyg didelės administracinės naštos. Norėčiau pateikti porą komentarų, pasiūlymų dėl pakeitimų ar papildymų. Pirma, manau, kad reikėtų atviriau vertinti direktyvos reformą. Pranešime apie tai pernelik mažai kalbama. Turėtume paraginti komisiją iš naujo įvertinti, ar naujųjų principų tikrai reikia. Kita vertus, neturime užkirsti jiems kelio, jeigu paaiškės, kad jų reikia. Taigi reikia paprašyti komisijos pritaikyti tam tikrus testus ir atvirai žiūrėti į pokyčius. Antra, mums reikia bendro europinio standarto, kas laikytina sutikimo amžiumi. Trečia, dėl uh, teisės, taikinos teisės. Sunku kartais susigaudyti, kurios valstybės teisė turi būti taikoma. Dar vienas klausimas - tai yra atsakomybė. Kas yra atsakingas, kai keli duomenų rinkėjai turi prieigą prie bendrų duomenų? Sertifikatai. E, reikėtų užtikrinti, kad jie būtų individualūs, kad jie nebūtų kopijuojami. Ketvirta. Asmenių duomenų perdavimas. Manau, kad reikia nustatyti atsekamumą. Aš kaip asmuo perdodu duomenys vienai įmoniai, bet ji perdoda tos duomenys toliau kitai įmoniai, kažkam kitam ir aš visiškai tos grandinės nekontroliuoju. Taip pat reikėtų kontroliuoti duomenų pakeitimus visoje grandinėje. Pavyzdžiui, kartais visai norėtųsi žinoti, iš kur atkeliauja elektroninio pašto šiukšlės. Taip pat komisija turėtų paaiškinti ryšį tarp duomenų apsaugos ir grupinių ieškinių teisme komisija turėtų tuo klausimu pateikti aiškę poziciją. Danke. Nächster hat Lena Eck das Wort. Ačiū toliau, ponė Ek. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Čarzui už pranešimą. Man rodos, jis sugebėjo tinkamai suderinti įvairius interesus man nerima kelia naujausi įvykiai šioje srityje. Ilgą laiką buvo užleistos tokios rytis kaip saugumas, privatumas, asmens teisės. Pats laikas rasti bendrą poziciją, suderinti saugumo klausimus asmens teisų klausimus su kaštais. Kai saugumo klausimai tampa labai svarbus, mes dažnai e, užmirštame kitus aspektus tokius kaip sistemos nuoseklumas, kaštai. Pranešime yra pateikta įvairių gerų pasiūlymų. Turime matyti visą pilną vaizdą. E, privacy by Design koncepcija yra labai įdomus pasiūlymas, ją reikėtų plėtoti. Galima plėsti įvairius registrus, asmenų srauto registrus. Tačiau pasižiūrėjus į interneto naudojimo įpročius ir e, registrus paaiškėja, kad žiojėja didžiulės saugumo spragos. mažos ir vidutinės įmonės patiria didelių išlaidų stengdamos už tai užtikrinti saugumą, tačiau mažai pasiekia toje srityje. Todėl pranešime patikti pasiūlymai yra naudingi ir reikia tęsti diskusiją. Iš, iš tikrųjų, aš norėjau mm, paprašyti komisijos atstovą dar pasakyti, tačiau nėra jokio atstovo, nors mes kvietėme. Čazai. Jūs norite pasisakyti. Excuse me, you are? Because we have here the name and we are... Uh, Mes laukiame dar vieno kalbėtojo. Suteiksime, jei Čarlzai neprieštraujate, žodį komisijai. Na, konkrečių komentarų nepateiksiu, tiesiog padėkosiu pranešėjui ir komitetui išnaudingą nuomonę. Jūsų komentarai su, įeis į mūsų atliekamą poveikio vertinimą ir mes vėliau su jumis diskutuosime. Čiazai žodis jums. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti kolegoms už padrasinančius žodžius ir konstruktyvę nuomonę. Taip pat vėliau pateiksiu porą konkrečių komentarų. Antra, noriu išreikšti dėkingumą dėl to, kad pagrindinis pranešimas svarstamas kitame komitete. Ir didėjai klausimai yra svarstami būtent tame, kitame komitete. Todėl mes galbūt pernelyg kolegos nuomonę koncentruojamės į tai, koks poveikis bus verslui, mažoms ir vidutinėms įmonės. Bet juk šio komiteto a, kompetencijos rytis yra pramonė, o ne laisvės, pilietinės laisvės. Ponui Grubė galiu pasakyti, kad iš tiesų kyla daug abejonių dėl socialinių tinklų saugumo. Aš, pavyzdžiui, paklausiau savo vaikų patarimo, nedalyvauju Facebook tinkle. Noriu padėkoti poniai Nibler už tai, kad paaiškino, kas yra privacy by design. Aš dabar supratau tą savoką, jūs man akis atvėrėte, dėkoju. Iš tiesų reikia siekti pusiausviros. Viena vertus, žmonės turi jausti atsakomybę už domenų naudojimą, bet kita vertus neturėtume jiems užkrauti per nelik didelės administracinės naštos. Pirmininkė, galbūt reikėtų dabar aptarti laiko grafiką ir laiko terminus. Ja, that's clear. Wir haben ähm, Deadline für 13. Iš tikrųjų, mm, Balandžio 13 e, dieną mes turime čia kaip e, vieną terminą. Kurie dar nori pateikti savo pakeitimus? Jeigu niekas e, nenori pasakyti, tai mes galime baigti šį darbo tvarkės punktą. Ir iš esmės dabar, kai aš žiūriu laikrodį, mes galėtume dar pusę valandos posėdžiauti, bet nebėra jokių darbo tvarkės punktų, kurių galėtume aptarti. Todėl linkiu Jums gero apetito ir smagių pietų.